E, buongiorno a tutti. Cominciamo questa riunione di Commissione FEM. Oggi mi trovo a presiedere. Sveiki. Susirinkę pradėkime moterų komiteto posėdį. Šiandien pirmininkausiu aš, pakeisdama pirmininką. Tad norėčiau, kad pradėtume nuo darbo tvarkės projekto patvirtinimo. Jeigu nebus pastabų, galime laikyti, kad ją patvirtinome. Rytoj e, papildysime darbo atvarkę po 14 punkto. Kalbėsime apie lybę pranešimą, apie e, demokratijos, e, teisės ir žmogaus teisų mechanizmą Europos Sąjungoje. Dabar turėtume patvirtinti vasario 17-18 dienos posėdžių protokolus. Jeigu nebūtų pastabų, laikysime, kad esame tai padarę. Trečias dalykas, jeigu turite pasiūlymų dėl naujų bandomųjų projektų arba dėl dabartinių projektų pratesimo, naudojant 17 metų biudžetą, tai terminas yra balandžio 29 dienos vidurdienis. Ir e, jūs tas pakeitimus galite teikti pasinaudodami e-komiteto platformą. Eikime prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Ketvirtą ir penktą aptarinėsime drauge, nes tie pranešimai tarpusavyje susiję. eina kalba apie kovą su prekyba žmonėmis ir ES išorės santykius. Catherine Bieda, mūsų pranešėjas, teiksiu žodį jai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pakalbėsiu apie nuomonę dėl kovos su prekyba žmonėmis e, ES išorės santykiuose, paskui plačiau pakalbėsiu. Prekyba žmonėmis, žinoma, yra pasipiktinimą keliantis nusikaltimas, jis yra globalus ir europinis nusikaltimas. E, kur begyventume Europoje, nesame toli nuo pavyzdžių, kai e, žmonės, žmonėmis yra prekiaujama, jie yra perkami, parduodami, kontroliuojami. Džiaugiuosi, kad pavyko pasistumėti, rengiant šios dokumentus. Šioje srityje dirbu jau daug metų ir jeigu tai tikrai padės kovoti, prisidės prie kovos su priekyba žmonėmis, tai manysiu, kad darbas tikrai buvo naudingas. Noriu padėkoti sekretoriatui, politikos e, patarėjams. E, ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Drauge su šešėliniais puikiai dirbome, ponė Lochbiller ir Lerį, kitose komitetuose prisidėjo prie to, ponė Lochbiller, lybė komitete, atsiprašau, teisės reikalų komitete e, labai e, aiškiai stengiasi apibriežti, kas patenka į kurio komiteto kompetencija. Taigi, draugė su ponė Valero, mes stengiamės koordinuoti tai, e, kurio komiteto kompetencija yra vieni ar kiti reikalai. Dar svarbiau yra tai, kad mūsų pozicija susitelktų būtent į E, lyties dėmenį, kai kalbame apie prekybą žmonėmis ES išorės santykiuose. E, pirminė nuomonė buvo labai trumpa, e, ribojo teksto dydis, bet aš labai norėjau, kad ta kova atsispindėtų platesnėme kontekste ir norėjau akcentuoti socialinės neligybės ir konkrečiai seksualinės neligybės ir smurto elementus. E, mes raginame e, vystimosi generalinį direktoratą ir išorės veiksmų tarnybą padėti trečiosiam šalims, kad e, jos galėtų geriau padėti aukoms, ypatingai toms, kurios grįžta iš ES valstybių. Tai yra susiję taip pat su gražinimo procedūromis. Jeigu jos buvo eksploatuojamos ES, mums išlieka prievalė padėti joms, kokia bebūtų buvusi taikoma gražinimo procedūra. Mes turime sustiprinti galimybę teikti paslaugas tokiems, tokioms aukoms, ypatingai seksualinių, seksualinio išnaudojimo aukoms. E, pateikta 28 pakeitimai, e, pati jų e, pateikiau du, nusprendžiau nerenkti nerengti kompromisinių pakeitimų. Mano pakeitimai yra susijęs su šimtmečio tikslu 5.2. Dėkuoju e, komiteto nariams už kitus pakeitimus, bet e, juose, keliuose iš jų buvo, nebuvo susitelkiama būtent į lyčių aspektą ar į prekybą su žmonėmis. Yra keletas pakeitimų, e, kurie patenka ir į žmogaus teisų komiteto kompetenciją. Taigi su ponia Lochbiller mes tenksime surasti kuo geriausią tekstą, kad galima būtų tinkamai atsižvelgti į lyčių aspektą, kovojant su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose. Taigi dėkoju kolegams, kurie e, nuoširdžiai dirbo, sprendžiant šias problemas, dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Na, o dabar galėčiau perėti prie direktyvos įgyvenimo ataskaitos. Vėlgi dėkoju sekretoriatui, politikas patarėjams, e, parlamentarams ir jų darbuotojams. Turiu pasakyti, kad buvo pateikta 241 pakeitimus beveik iš visų politinių frakcijų ir draugės su šešėliniais pranešėjais ir sekretu parengėme 18 kompromisinių pakeitimų, kuriems pritarė plataus politinio spektro parlamentarai. Taigi noriu padėkoti visiems už e, paramą rengiant tuos 18 kompromisų. E, su kolegomis iš LD ir LGBT Intergrupės vardu pateikiau keletą pakeitimų, raginu pateikti daugiau e, pastarojo meto statistikos. E, suprantu, kad ir čia yra tam tikri teksto dydžio apribojimai. Draugė su lybė e, ir e, mes matome sąsajas su e, kitoj, e, kitomis nuomonėmis ir aš negalėjau pritarti pakeitimams, kurie patenka į lybę komiteto ir išskirtinę kompetenciją. Tai nereiškia, kad aš nepritariu toms idėjams. E, tiesiog ne mūsų užduotis tas idėjas formuluoti. Lybė prieš keletą savaičių parengė savo labai svarbų pranešimą ir mes tengiamės uh, atsižvelgti į tai kompromisiniuose pakeitimuose, ten, kur mūsų dviejų komitetų kompetencijos persidengia. Ir konkrečiai, kalbant apie prostitucijos klausimą, pradėję diskutuoti apie tai, mes sakėme, kad tą problemą dažnai e, maišome su prekybos žmonėmis problema. E, aš e, kaip tik susitelkiu, kad čia mes kalbėsime būtent apie priekybą žmonėmis, o ne apie prostitucijos problemą kaip tokią. Taigi dar kartą visiems ačiū už puikų bendarbiavimą ir pakeitimus, tobulančių šį tekstą ir aš labai tikiuosi, kad balsavimas rytoj bus sėkmingas. Dėkui. Perfetto, adesso ringrazio la collega per la sua presentazione. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti kolegijai už tai, kad pristatė savo pranešimą. Dabar pradėsime diskusiją. Ir žodį sutikėme Peter. Hvala vam e, lijepo, gospođo e, predsjednice. Zahvaljujem izvjestitelju. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Nes aš manau, kad šis pranešimas yra nepaprastai svarbus. Ir aš tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad aš kartu su kolegomis pateikiau pakeitimus, kuriuose kalbama apie pakaitinę motinystę ir tėvystę. Ir aš tikiuosi, kad į mano pakeitimus bus atsižvelgta. Jie yra aktualūs dėl to, kad kiekviena valstybė narė pati tvarko šio, kiekviena kovoja su da, uh, prekybą žmonėmis. Ir aš manau, kad kiekviena šalis taip pat turėtų užimti aiškę poziciją ir dėl kitų klausimų. Kai kalbame apie pakaitinę motinystę, reikia suprasti, kad moters kūnas traktuojamas yra kaip prekė. Ir mes turime apginti šias moteris. Pakaitinė motinystė labai dažnai susi, yra susijusi su e, su tuo, kad naudojamas yra moters reprodukcinė sistema siekiant e, pelno. Ir mes turime kovoti su šiuo reiškiniu, pirmiausia, gindami žmogaus teisės. Jeigu pažvelgsime į vaiko teisų konvenciją, pamatysime, kad tenai aiškiai yra parašyta, kad e, tą konvenciją pasirašusios šalis privalo imtis priemonių tam, kad užkirstų kelią, bet e, kokios bet kokių formų priekybai vaikais. Be to, Europos tarybos socialinių reikalų komitetas maždaug prieš mėnesį balsavo prieš pranešimą, kurio buvo siekima įteisinti pakaitinę motinystę Europoje. Taigi akivaizdu, kad e, šiuo metu vyraujanti nuomonė yra neigiama pakaitinės motinystės e, atžvilgių. Ir aš manau, kad ir Europos parlamente, kaip ir Europos taryboje, ba, mes surasim daugumą, kuri pritartų tam, kad pakatinė motinystė būtų pakeist, uždrausta. Be to, nereikėtų pamiršti, kad ir nemažai moterų teisėmis besirūpinančių nevyriausybinių organizacijų taip pat to pat reikalauja. Noriu paminėti dar vieną dalyką. Į Indiją ir JAV e, šiuo metu yra labai uh, paplitęs e, turizmo surogatinės motinystės tikslais e, reiškinys. Ir mes negalime leisti, kad toks pat reiškinys e, įsitvirtintų ir jungtinėje karalystėje. O beje, būtent ten mes matome, pastaruoju, kad pastaruoju metu ryškėja nu, tokios tendencijos. Uh, Ir tai jos yra labai pavojingos dėl to, kad, kaip minėjau, iš esmės tai eina kalba apie priekybą žmonėmis. Todėl aš norėčiau kreiptis į mūsų bendras pranešėjas ir paprašyti e, e, jų pritarti mano pakeitimams. Dėkoju. Dabar Hannibal sutikime žodis. Dėkoju. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šios du pakeitimus. Aš žinau, kad juos rengiant buvo tikrai labai daug dirbama. Ir galiausiai yra parengti kompromisiniai pakeitimai, kuriems iš esmės yra pritariama visose politinėse frakcijose. Ir aš manau, kad tai yra jau nemenkas pasiekimas. Uh, pačias išvelgiant iš šių pranešimų temą. Ir tikiuosi, kad šis komitetas pritars ir šiems kompromisiniams pakeitimams, ir šiam, šiems pranešimams. O aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į uh, prostituciją ir paklausos mažinimą. Taip, aš pritariu poniai Birt ir iš tikrųjų manau, kad nereikėtų manyti, kad prostitucija yra visuomet susijusi su priekyba žmonėmis. Nereikia suplakti šių dviejų reiškinių į vieną. Tačiau reikia pripažinti, kad didžioji dauguma moterų, kuriomis yra prekiaujama, galiausiai atsiduria seksu, prost, seksualinio, seksualinio išnaudojimo srityje. Ne visos, bet didžioji dauguma. Taigi prostitucijos tema yra svarbi ir šiuose abiejose pranešimuose reikia uh, apie tai kalbėti, nes prostitucija yra vienaip ir kitaip susijusi su šių pranešimų temomis. Ir norėčiau ypatingai paminėti 13 pakeitimą. Jis yra da, pakeitimų sąraše 14 puslapyje ir tenai kalbama yra apie paklausos mažinimą. Ir aš tikiuosi, kad visi šio komiteto nariai pritars tam, kad reikia mažinti paklausą, seksualinių paslaugų paklausą. Ir e, mes raginame komisiją išnagrinėti e, sąryšį tarp seksualinių paslaugų ir priekybos žmonėmis. Ir ten yra taip pat pasakyta, kad e, galima būtų patvirtinus teisės aktus, pakeitus teisės aktus taip, kad kad atsakomybė e, tektų tam asmeniu, kuris perka tokias paslaugas, o ne tam, kuris jas parduoda, padėtų mums mažinti paklausą. Praeitoje kadencijoje mes taip pat patvirtinome pranešimą, kuriame buvo išsakyta ta pati mintis. Tai yra tai, kad reikia kriminalizuoti seksualinių paslaugų pirkėją, o ne e, seksualinio verslo auką. Ir net ir direktyvoje. Antrasis pranešimas yra skirtas e, direktyvos dėl prekybos žmonėmis prevencijos kovos e, ir su ją ir aukų apsaugos taikymo įgyvendinimui. įgyvendinimu. Ir toje direktyvoje kalbama taip pat ir apie paklu, e, seksualinį išnaudojimą. Ir aš dėkoju visiems, dėkoju šiems pranešėjams. Šiandien ir tikiuosi, kad šie pranešimai bus patvirtinti. Dėkuoju, toliau kalbės e, ponia Bjork. Labai ačiū. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Katrinai Berder ir kartu šešėliniams pranešėjams. Uh, E, aš irgi viena esu e, šešėlinių pranešėjų kartu e, Lybė komitete, būtent prisidėjau prie Lybė komiteto parengtos nuomonės šiuo klausimu. Man labai pat, tinka Lybė komiteto patekta, pateikta nuomonė, būtent ten kalbama apie Lybę komitetui kompetencijai priklau, priklausančius dalykus. Ir tokiu būdu vėlgi iš savo perspektyvos. Ir manyčiau, kad ten irgi kalbama apie e, e, šiaip jau e, aukų šito nusikaltimo teisų įtvirtinimą, dėl to bus balsuojama Libė komitete rytoj ir tikiuosi, kad bus patvirtinti pakeitimai. Na, o šiaip uh, Čia kalbama apie e, aukų teisų e, perspektyvą. Ir dabar lybė e, nuomonėje mes kartu mąstėm ir apie vaikų teisės, ir kartu apie uh, E, įvairių ES institucijų e, aktyvesnį darbą ir bendradarbiavimą, tokių kaip Eurojusto ir panašiai. Ir be to kalbam apie teisę į teisinę pagalbą ir esam pateikę tokių tvirtų formuluočių ir manyčiau, kad mes turėtume balsuoti už jas moterų komitete. E, tad kalbam apie tai, kad reikėtų kartu bausti e, asmenis, kurie e, šiaip jau prisideda prie priekybos su žmonėmis, kriminalizuoti tokią veiką ir kartu svarbu numatyti aukoms teisę tiesiog kreiptis ir gauti teisinę pagalbą. Dar labai svarbus klausimas kartu e, lybė komiteto e, nuomonėje tai atsispindi ir kolegė Hannibal kalbėjo apie tai. Atrodo, dabar tai buvo kalbama apie prostituciją ir vėlgi buvo kalbama apie tai, kad e, vėlgi reikėtų numatyti atsakomybę būtent už tai. Bet vėlgi kita vertus, čia dažnai pasidaro tiesiog diskusijos apie e, prostitucijos aukas. Ir kartu e, reikėtų neišleisti iš akių ir būtent tokio, tai yra prostitucijos paslaugų e, pirkėjus. Ir vėlgi kalbėti apie šį reiškinį iš lyčių lygybės perspektyvos. Uh, Na ir vėlgi dabar pranešimas iš tikrųjų yra geras žingsnis į priekį ir Ir čia vėlgi mes kalbam, kad reikėtų krimin, traukti atsakomybę tuos, kurie vėlgi perka e, sekso paslaugas. E, ir e, tiesiog žinodami, kad jie e, perka būtent tokias paslaugas, tiesiog reikėtų rasti geresnį, tai yra susitarti dėl formuluotės, mes dirbam jau su šita tokia formuluotė, tiesiog kad aiškiai pasakyti, kad naudo, naudojo sekso paslaugą, žinodami, kad su tuo buvo susijusios aukos ir panašiai. Tad vėlgi mes esam pateikę tokių pakeitimų ir e, kartu e, pakeitėm, pateikėm kitų pakeitimų, kuriais e, tikimės, kad bus sustiprinti tam tikri teisiniai formuluočių aspektai. Dėkuoju, dabar norėčiau sutikti žodį Europos išveiksmų tarnybos atstovui. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mūsų e, į šiandienos posėdį, tam, kad mes pakomentuotume šį labai svarbų dokumentą. Mūsų tarnyba džiaugiasi, kad jūs e, e, susidomėjote šiuo dokumentu ir mes ir toliau kovome su priekyba žmonėmis, desdami dialogą dėl žmogaus teisų su trečiosiomis šalimis, taip pat kalbėdami ir apie pagrindinės teisės, ir apie lyčių ta, klausimus. Ir taip pat e, tas e, plėtotinų politinį dialogą su trečiomis šalimis mes nuolat keliame lyčių tai, e, prekybos žmonėmis klausimus. Mes raginame šalis nepamiršti, kad iš esmės kalba apie žmogaus teisės. Būtent taip raginame vertinti šį klausimą. Galiu tik tai paminėti, kad labai neseniai išorės srityje įvyko tam tikrai poslinkiai 2015 metais. E, jungtinių tautų veiksmų plane dėl žmogaus teisų buvo e, kaip prioritetas išskirta kova su priekyba žmonėmis ir taip pat buvo e, raginama atsižvelgti į šią temą. Ir taip pat valstybės raginamas ratifikuoti pagrindinės tarptautinės konvencijas, kurios draudžia prekybą žmonėmis. Be to, naujoje lyčių lygybės pagrindų dokumente mes taip pat esame apibrėžę savo tikslus, kuriuos turėtume pasiekti 2020 metų. Ir tenai kalbame ne tik apie kovą su priekyba žmonėmis, bet ir taip, kad apskritai reikia užkirsti kelią moterų išnaudojimui. O valėtos aukščiausio lygio susitikime taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia teikti papildomą pagalbą, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausias moterų grupės, tai yra moteris ir mergaitės. Taigi, tai mes. Uh, Plėtodami dialogą dėl migracijos su trečiomis šalimis nuolatos kalbame apie prekybę žmonėmis ir taip pat e, bendradarbiaudami su e, kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriumi, kuris dirba komisijoje, mes deriname savo veiksmų programą ir strategiją. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį poniai Berder, mūsų pranešėjai, kad jie apibendrintų vykusią diskusiją. Aš norėčiau padėkoti visiems už išsakytas pastabas. Aš norėčiau atkreipti jūsų da, dėmesį iš tai, ką pakaitinė motinystė yra labai sudėtinga tema. Ji, šis reiškinys įvairiai yra traktuojamas valstybės narėse ir kitur pasaulyje, kai kur tai yra leidžiama, kai kur ne, kai kur leidžiama tik tuomet, kai yra nemokama, o kai kitur leidžiama už tai imti ir mokestį. Ir e, labai sunku yra išskirti vieną e, pakaitinės moterystės reiškinį. Ir dėl patiklių pakeitimų mes balsuosime atskirai. Dėl, e, pre, kal, kai kalbame apie prekybą žmonėmis, nereikėtų gal kalbėjote apie pakatinę motinystę, nes tai nėra iš tikrųjų susiję su priekyba žmo, žmonėmis, nes um, labai retai kas nors uh, tampa su, uh, surogatinė pakaitinė motina per prievartą. Paklausos mažinimas, taip. Tam, kas buvo pasakyta, pritariu. Taip. Uh, prekiaujama moteriamis yra tik dėl to, kad tos moteris kažkam yra reikalingos. Ir žinome, kad dažniausiai tos moteris patenka e, į e, išnaudotojų rankas ir tampa prostitutėmis. Ir taip reikėtų apie tai išsamiau kalbėti. Bet pakeitimai, kuriuose kalbama tik apie prostituciją, yra šiek tiek kitokie. Mes tengiamės kai kuriuos iš juos išvelgti, rengdami kompromisinius pakeitimus. Jeigu kai kurios pavyko mums įtraukti į savo kompromisinius pakeitimus, kai kuriuos ne, dėl jų bus balsuojama atskirai. Ir dėkoju taip pat ir išorės veiksmų tarnybos atstovui, aš džiaugiuosi, kad jūs nu, uh, nepaleidžiate iš akių šį klausimą, bet aš norėčiau taip pat paraginti jūs nepamiršti ir apie tai, kad ne tik reikia rūpintis aukomis, bet reikia iš esmės spręsti šią problemą. Dažnai da žmonės palieka savo namus, įsivaizduodami, kad jie kažkur keliauja kitur, kur jų laukia gražus gyvenimas. Ir po to, kai jie grįžta, jiems ne tik reikia da, kažkaip įveikti tą skaudžią patirtį, bet ir uh, E, žmonių požiūrį, kuris dažnai yra įtakotas įvairių tradicijų ir netgi gal ir kai, kurių, kai kažkokių bausmių. Taigi jiems reikia mūsų pagalbos. Dėkoju. Dėkoju. E, gerbiamai Berder, rytoj balsuosime dėl šių dviejų dokumentų. Toliau mūsų darbo atvarkėje yra šeštas punktas. Tai yra pasirinkimas po rinkiminį 2014-2020 metų daugmetės finansinės programos per, e, peržiūrai. Parlamento indėlis e, prieš komisiją pateikiant pasiūlymą. Aš nematau atsakingos mensalėje. E, questo report, perché manca. Tai reiškia, kad negalime nagrinėti šio klausimo, nes netvyko pranešėja. Aš norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus šiam pranešimui galima teikti iki balandžio 25 dienos 5 valandos, o balsuosime mes dėl jo gegužės 24 dieną komitete. Na kągi, aš manau, kad dabar mes galime padaryti pertraukėlę ir pradės, tęsime darbą rytoj 10 val. po koordinatorių posėdžio. Dėkuoju.